dėl e, memorandumų, supratimo e, ar tarpusavio ketinimo susitarimų. Ir matome, kad daugelis atsakingų asmenų netvyko į parlamentą, nesikonsultavosi. Tad e, mes galvojame, kad demokratinė kontrolė nebus taikoma. Ir tai yra tokia patirtis, kuri pastaraisiais metais buvo labai neigiama, nes tai kainuos daug socialinių požiūrių, neturės demokratinio legitimumo. Ir man atrodo, kad tai yra susiję ne vien tik tai su šiuo reglamentu. Tai yra susiję ir su giluminiu požiūriu į mechanizmo veikimą. Ir mes norėtumėm, kad ir atsispindėtų tai ataskaitoje. Būtent, kad biudžetu yra prisidedama prie ESM veiklos ir tai reikštų demokratinę kontrolę mums. Ir tuomet mes galėtumėm pateikti, e, pateikę, e, balsuoti dėl to, nes esame pateikę pakeitimą. Kitas dalykas yra ateities koregavimo programos ir deleguotieji teisės aktai, nes jais mes turėtumėm galimybę naudoti savo teisėmis ir atmesti tuos teisės aktų pasiūlymus. Nepaisant to, mes e, pateiksime tai e, plenarniai sesijai. las cosas que, que hace y las políticas que desarrolla el mecanismo, cosa que no se han hecho, en Grecia no se ha hecho, por ejemplo, y ha sido un auténtico. Mes suprantame, kad uh, Graikijos atvejais, pavyzdžiui, buvo visiška katastrofa. Supratome, kad reikia griežčiau kontroliuoti, kas yra skiriamas direktoriumi. Uh, vyko uh, skirimo procesas, kuris nebuvo labai demokratiškas, norėsim, kad parlamentas apie tai pakalbėtų. Paskui kyla klausimas dėl to e, atsarginio varianto, bet jisai ne visuomet pasiteisina ir tai nepasiteisina taryboje tikrai. Taigi mes prašysime, kad automatiškai būtų pritaikyta atsarginė sistema, vadovantis tam tikrų kriterijų, nes, kaip buvo pasakyta, reikia vienbaltiškumo taryboje ir taip ne, darbai neina į priekį. GUE ryhmän nimissä edustaja Papadimulis, olkaa hyvä. Toliau GUE vardu ponas Papadimulis. Ačiū ponė pirmininkė. Σταθερότητας. Ναι, το χρειαζόμαστε. Uh, Europos uh, valiutos fondas be abejo yra svarbus, tačiau, ponė Dobrovski, mums nereikia, kad būtų nukopijuotas uh, pasaulio euro valiutos fondas, tarptautinis valiutos fondas Europoje. Mes, Graikijos žmonės, kenčiame nuo klaidingų neoliberalių skaičiavimų ir Tarptautinio valiutos fondo neteisingų koeficientų. Ir dabar mes kalbėjome apie Europos stabilumo fondą, Hubner apie tai kalbėjo, jis turi tapti Europos teisinės sąrangos neatsiejama dalimi ir, tarnaut, ir veikti vadovantis bendrijos metodu. Turi būti ištikrinta atskaitomybė Europos parlamentui, ne tik nacionaliniams parlamentams. Nereikėtų E, vadovautis tarp vyriausybinių metodų, reikia pritaikyti e, bendrijos metodą. Dar vienas aspektas. Jis neturėtų pakeisti TVF, jis e, turėtų pakeisti TVF receptus. Šoiblerio dogma, neoliberalasias priemonės. Taigi reikia pozityvių pokyčių, reikia užtikrinti atskaitingumą, be kita ko ir auditorumams. Be to, turėtų būti paskirtas Europos komisijos vicepirmas, vicepirmininkas, e, kuris neštų atsakomybę už ekonominę sanglaudą ir socialinę sanglaudą. Ačiū ponė Padimulis, toliau FDD vardu Marko Valį. E, Ačiū ponė pirmininkė. Mes kaip frakcija Negalime sutikti su čia išdėstytais argumentais dėl Europos valiutų fondo įsteigimo. Yra įtraukta tai į Europos stabilumo mechanizmą, bet viskas institucionalizuota. Kasgi dabar čia vyksta? Kalbame apie su tam tikromis sąlygomis išduodamas paskolas. E, ponas Avramopulus kalbėjo apie graikijos žmonės. Taigi jeigu dalinsime pinigus, sukelsime baisių socialinių padarinių. Ir tai buvo pagrindinis siekis, buvo manoma, kad viskas taps demokratiškiau, bet tai, kas dabar vyksta, yra nusikaltimas. Nes turime pakeisti tokius nurodymus ir pažiūrėti, kokių didelių skirtumų egzistuoja eurozonoje. Taip, demokratijos visiems reikia, bet jūs šiuo metu, suteikdami apie Europos valiutų, valiutų fondą, e, demokratijos nedemonstruojate. Ačiū, ponė Vali. Toliau, e, nef vardu Mikhail Marušik pusantros minutės. E. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia kalbame apie bendrąją rinką. Bendrosios rinkos pamatas, pagrindas yra tas, kad įmonės, kurios yra nepelningos, bankrutuoja, o tos, kurios tenkina um, vartotojų poreikius klesti. Tokiu būdu mes užtikriname rinkos klėstėjimą. Taigi du veiksniai nulėmė bendrosios rinkos sėkmę e, - vietinė apsauga ir vartotojų poreikių tenkinimas. Bet koks kišimas į vidaus rinką padeda įmonėms išgyventi tuo metu, kai jos turėtų žlugti. Be to, taip yra uždedama didelė našta sėkmingoms įmonėms, kurios turi tai finansuoti. Todėl Europos valiutos fondas būtų dar vienas mechanizmas, kuris kištųsi į rinkos finansavimą. Tai būtų intervencija, kuri prieštarauja patiems bendrosios rinkos principams, o rezultatas būtų tik vienokio tipo. Veiksmingos įmonės nebegalėtų toliau e, gyvuoti, tuo tarpu neveiksmingos įmonės išgyventų vietoj to, kad žlugtų. Taigi, jeigu tokioms įmonėms suteiksime daug lėšų, sukursime oligarchinės e, privilegijas tarptautinėms įmonėms ir tai yra formali visų kitų įmonių diskriminacija. Taigi dabar e, kuriame mechanizmą, kuriame bus numatytos įvairiausios nuobaudų rūšys, už, tai, skaitant e, ir už efektyvumą, o tuo tarpu neveiksmingumas bus subsidijuojamas. Ačiū ponė Marušek. Toliau nepriklausomi nariai. Sofija Montel pirmiausia, viena minutė. Mėly kolegos, 2010 metais trojka, į kurią e, Europos komisija, Europos centrinis bankas ir Tarptautinis valiutų fondas sukūrė biudžetinės drausmės priemonės, beprecedentiškas Graikijai, kurios labai greitai uh, davė blogų padarinių. Tai buvo spektaklis. Jūs matėte, kokie buvo padariniai, o dabar kalbate apie Europos valiutos fondo kūrimą. To fondo tikslas pagrindinis bus suteikti laikiną finansinę paramą valstybėms, kuriuoms jos reikia, aišku, vadovantis tam tikromis sąlygomis, dėl kurių bus susitarta koregavimo programoje. Mes visi žinome, kad ta koregavimo programa reiškia, jog, pavyzdžiui, Graikijoje pensijos buvo žiauriai sumažintos, atlyginimai nusmuko, nedarbas išaugo. Taigi, E, tai yra prieža europeinimo, europeizmo e, padariniai. E, viskas yra suvienodinama, viskas yra greunama. Aš nedaug ko tikiuosi iš suverenistų judėjimo Prancūzijoje, bet aš tikiuosi, kad jūs Europoje susivoksite, jog reikia paremti nacijų Europą, tautų Europą. Ačiū. Tai buvo frakcijų pasisakymai, dabar periname prie atskirų parlamentarų komentarų. Ir pirmasis e, kalbėtojas yra ponas Feder. Dėkoju. E, gerbiami kolegos, e, finansų ir skolų krizėje mes pamatėme labai aiškiai, kad Europos stabilumo mechanizmas ir Europos e, socialinis fondas pasiteisino. Mes e, e, turime faktus paremtus aiškiomis taisyklėmis ir tai gali ir tvirtinti Europos komisija ESM ir ESF parodė, kad programos Airijoje, Graikijoje, Kipre ir kitur buvo sėkmingos. Ir todėl galime daryti logišką išvadą. Tai pasiteisino pasiteisino ir todėl nereiktų dėl to kelti esminių klausimų. Mes galime tik tais pagalvoti, kaip mes e, tarp Europos parlamento ir Europos e, e, stabilumo mechanizmo, Europos fondų galėtume pagerinti ryšį. Mes manome, kad galiausiai mums reikės gauti lėšų iš valstybių narių. Ir tai reiškia iš nacionalinių biudžetų, parlamentų ir jie yra atsakingi už kontrolę. Ir E, tai e, taip pat yra atsakomybės pasidalymo principas. Ir e, kai kurie kolegos kalba apie daugumos sprendimo primimo principą, apie makroekonominius klausimus. Ir Europos finansų ministrai dabar galvoja apie savo asmeninius, asmeninius nacionalinius interesus. Labai svarbus atsakomybės pasidalymo principas. Ačiū. Dėkoju, ponė Ferber. Pone Kardė Zabal Rubijau. Dėkoju. Pirmininkė komisarė, finansų ir ekonominė krizė mums parodė euro e, kūrimo trūkumus. Ir mes turėjome e, toliau gilinti Europos e, ekonomikos ir, ir pinigų sąjungą. Mes e, papildėme Europos e, indėlių garantijų fondą ir mes leidome juo pasinaudoti valstybėms narėms kovojant su naujomis krizėmis. Mes kalbame apie dabartinio Europos stabilumo mechanizmo reformą, kuris buvo sukurtas 12 metais. Ir e, parlamentas mano, kad jį reikia keisti. Dėl to mes galvojame, kad šitas parlamentas turi būti E, dalis e, ES e, teisės aktų paketo. Jis turi apimti daugelį teisės aktų ir jis turi palengvinti ekonominės ir fiskalinės politikos koordinavimą ir užtikrinti didesnį demokratinį legitimumą. Būtų labai gerai, kad Europos biudžetas galėtų prisidėti prie šito mechanizmo, nes tokiu būdu Europos parlamentas galėtų vykdyti biudžeto kontrolę ir auditorumai galėtų vykdyti išorės auditą. Socialistai keletą kartų pasisakė prieš saligotumą, kurios reikalauja šios šalis ir kai kurie ES lyderiai pripažino žalą. Mes manome, kad korekcinės programos turi, socialinės programos atsižvelgti turi į korekcinės programas. Ir tai, kas yra daroma, turi politinę vertę, ne vidinę vertę. Ir aš tikiuosi, kad jūs galėsite žvelgti į mūsų pastabas. Dėkoju. Toliau kitas kalbėtas ponas Lukė. Vieną minutę. Ponios ir ponai, Europos stabilumo mechanizmo pradžia buvo paremta Europos sutarčių laužimu. Ir Tuo remiantis mes sukūrėme Europos e, stabilumo mechanizmą. Šiandieną mes kalbame, kad Europos e, stabilumo fondas e, turi būti paremtas Europos valiutų fondą, tačiau Europa neturi tokios kompetencijos kurti Europos valiutų fondą. Niekur Europos sutartyse nėra suteikta komisijai suteikti galiojimai kurti valiutų fondą. Ir reikia atsižvelgti įvairias kompetencijas. Ir Mes manome, kad tai tik tai susilpina mūsų Europos Sąjungą. E, jeigu, jeigu ją perduosime valiutų kompetenciją, tai tada, e, kaip anksčiau, mes atsidursime dėlė euroje, euro krizėje. Tad ir tai privedė ir prie pabėgėlių krizės. Ir ne, Europa neturi kompetencijos ir makroekonominį stabilumą. Ir Tai prieštarauja sutartims, nėra jokios pagrind, e, pa, jokio pagrindo, kodėl e, taip turėtų būti daroma. Valstybės narės yra atsakingos už Europos sutartis. Dėkoju. Dabar ponas Nils Torvalds. Ačiū mes diskavo, diskutavome apie tai, kad mes kenčiame nuo ekonominės amnezijos. Mes kalbame apie e, tai, kas buvo blogai ekonomikoje e, ir kaip tai susikirto su Europos eurų. Prisiminkime 1956-us, kas buvo e, Britanijoje tuo metu biudžeto deficitas ir pervertintas svaras sterlingas ir įvyko krizė. Taigi krizės netitikimų Europos istorijoje buvo nuo jos pačios pradžios. Tuo metu buvo labai geras e, vokietis Bashing ir 1969 e, metais Vili Brandė atvyko į vadovų tarybos sustikimą ir pasakė, kad mes esame e, pasiruošę atiduoti 30 procentų savo valiutos perviršio Europai. Tai bus mūsų kaip ir pradinis įnašas į Europos pinigų fondą. Europos valiutų fondą. Tačiau su viena sąlyga, jūs turite gebėti suvaldyti savo ekonomiką. Jeigu negalite, tai neturėtumėte atvykti čia ir kaltinti kitų dėl to, ką esate patys padarę. Taigi paskaitykite istoriją ir pabandykite suprasti, apie ką eina kalba. Ačiū. Labai ačiū, kolegė Torvalds. Toliau Niriada kolega, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Sutinku su prieš mane kalbėjusiu kolega. Taip, nesvarbu, kad buvo įkurtas kitas mechanizmas, kokiu vardu jį pavadintume stabilumo mechanizmas ar, ar koks kitas, tai tas pats dalykas. Taip, mes suprantam, kad reikia tokio mechanizmo. Kita vertus, Aš kaip airis skeptiškai vertinu ir nebūtinai pasisakyčiau už tokį e, mechanizmą. Nors mes nesam Graikijos pozicijoje, bet vis dėlto mes tebe mokam jau e, iki 2040 metų, tebe mokam dar. E, tad e, toks mechanizmas vargu būtų mūsų interesų vardan, ypač turiu galvoje e, daugybę airių, kurie savo šalyje e, nukentėję yra nuo e, būstų paskolų krizės, kuriems dabar sunku gauti banko paskolas. Daug žmonių Airijoje patiria ekonominę krizę. Ir todėl vargu tikėtis, kad toks e, mechanizmas pasiteisins. Jis turi būti, aišku, skaidrus, jis turi būti atsakingas ir kiti dalykai. Bet kita vertus, vėl, juk e, kalbama apie galimus didelius pelnus tam tikriems Bet kita vertus, juk čia kalbam apie tokį fondą, apie tokį mechanizmą, kuris bus finansuojamas iš mokesčių, mok, mokesčių mokėtojų kišenės. Ačiū, ponė Nirėda. Toliau ponas Petičinį pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, bet noriu paklausti, o kamgi mums reikia Europos valiutos fondo, kai reikia dabar gelbėti kokį Prancūzijos ar Vokietijos banką, mes jau sumokėjom, mes jau sukaupėm patirties 2010 metais, kai reikėjo gelbėti Graikiją, Ispaniją. Italija per trejata metų turėjo sumokėti 60 milijardų e, taip, Ispanija, Graikija tai yra tik tai dalis tokių nukentėjusių valstybių. Uh, Europos valiutos fondas sukurs daugiau finansinių nestabilumo, nes paskolas gaus Prancūzija ir Vokietija, kurios vėlgi spaus pirmasias šalis e, persitvarkyti ir tokiu būdu kišis jų e, suverenumą. Ir po to vėl tada teks klausytis kito komisijos pirmininko e, atsiprašymo, tokio atsiprašymo, kurį mes girdėjom iš pono Junkerio, kai jis atsiprašinėjo Graikijos finansinės drausmės taisyklės kertasi su ekonomikos augimo e, ir, ir tokiu būdu valstybės narės uh, E, negalės e, vykdyti ekspansyvios ekonominės politikos, kad būtų galima užtikrinti darbo vietas ir biudžeto įplaukas. Ačiū, ponė Pedičinį, toliau ponas Elisen. Pusantros minutės skiriu jums. Viena valiuta valstybėse narėse Bet kita vertus, kai prisiminkim, kai buvo įvestas euras, e, niekas nekalbėjo apie jo įvedimo sąlygas ir e, tais euro e, įvedimas sukėlė daugybę neigiamų padarinių, kaip skolos apmokėjimo problemas, silpną ekonomikos augimą, o tokios valstybės kaip Švedija ir, ir kitos neįsivedusios euro laimėjo, tai yra pasirodė geriau. Uh, Toliau e, kai kurios valstybės e, nesilaiko e, kriterijų. Tad, ponė pirmininkė, visa tai kainuos. Europos valiutos fondas, sakoma, bus krizės valdymo priemonė. Kita vertus, e, išnyks juk ir nacionalinių parlamentų, tarp jų ir Niderlandų parlamento veto e, teisė. Tad mes pasisakom už tokį fondą, mes siūlom e, stabilumo mechanizmą, kurį būtų galima kuo greičiau vesti. pirmininkė. Dabar kolegė Karas, dvi minutės jums. E, vicepirmininkė, ponios ir ponai. Jau daugelį metų Europos parlamentas reikalauja, kad toliau būtų e, vystomas Europos e, gelbėjimo mechanizmas, Europos valiutų fondas. Ir mes turime labai daug ataskaitų apie tai, kokią, kokį poveikį padarė mums didžiausia Europos socialinė ir ekonominė krizė. Ir kad šitą mechanizmą tikrina e, trojka ir vykdo kontrolę. Mes esame visiškai tikri, kad E, mes turime kai ką pasimokyti iš tos krizės ir e, mes turime sukurti stiprią ekonomikos ir pinigų e, sąjungą ir smarkiai prisidėti, tai turi smarkiai prisidėti prie Europos sąjungos. Tačiau, aišku, mes norime, kad Europos ne, ekonomikos ir pinigų sąjunga būtų paremta teisinė struktūra ir kad tai e, nebūtų tik tarp valstybinis, e, e, tarp vyriausybinis instrumentas. Ir svarbu, kad valstybės, kurios susiduria su sunkumais, galėtų remdamosis juo įvykdžiusios reformas pasinaudoti. Mes panaudojame jau, jau 5 milijardus eurų, o tai yra dalis Europos biudžeto. Ir uh, Mes turime kartu uh, užtikrinti ir bankų sąjungos uh, vystimą. Tai yra labai svarbu ir tada Europa taps stabilesnė, labiau nepriklausoma. Mes turime stiprinti eurą ir Europa be. Ne, Europa galėtų įsikišti esant reikalui be e, išorės pagalbos. Ir E, todėl svarbu, kad komisija stiprintų šitą programą. Mes prašome valstybių narių padaryti viską, e, kad būtų galiausiai tam sukurtos pagrindinės sąlygos. Ačiū. Kiitokset, kolega. Labai ačiū, kolega Karas. Toliau ponia Breso. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisijos vicepirmininkė, brangus kolegos. Uh, klausausi vadinamųjų suverenistų kolegų pasisakymus apie šalių teisės priimti, valstybių teisę priimti sprendimus. Bet e, Europos pinigų valiutos fondas iš tikrųjų e, jis buvo naudojamas iki šiol. Turiu galvoje sprendimus, kuriuos pirmiausia priiminėjo valstybės narės, ne, ne iki galo dalyvaujant Europos Sąjungai. Šis pranešimas tai yra išeities taškas. Taip, čia e, valiutos fondas, kai kas pageidauja, e, pageidauja, kad e, valiutos fondas būtų tarp vyriausybinis susitarimas, bet aš noriu pabrėžti, kad šis fondas turėtų būti uh, ES teisės dalis. Parlamentui turėtų būti suteiktos priežiūros įgaliojimai ir kartu reikėtų e, grįžti prie to fondo pavadinimo. Tai yra laikytis dabartinio stabilumo mechanizmo pavadinimo. Pone Breso, jums iškeltas klausimas pagal e, mėlynąją kortelę iš pono Efreč. Ar sutinkat atsakyti? Atrodo taip, taip. Pone Efreč, prašau. Ačiū, kad sutikot. Čia bendro pobūdžio klausimas. Jūs pavartojot bendro pobūdžio žodį suverenistai. Aš negirdėjau tokio žodžio tame kontekste. Gal jūs paaiškinkit, ką jūs turit galvoj, sakydama suverenistai, ar čia kažkoks toks aprašomasis pavadinimas, man tiesiog krito į akis tas žodis. Gal paaiškinsit suverenistų savoką? Suprantama, paaiškinsiu. Man suverenistas tai yra asmuo, kuris mano, kad e, tos kompetencijos, kurios suteiktos Europos sąjungai, turėtų būti vis dėlto valstybių narių kompetencijos. Čia kalbama apie tarp vyriausybinį metodą. E, ir kartu e, valiuta e, turėtų būti vis dėlto ES lygio klausimai. Ačiū. Toliau žodį suteiksiu ponui Kuzmik. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisija. Kalbant apie Europos valiutos fondo e, įsteigimą, tai jo užmojas buvo sustiprinti ES e, finansinį stabilumą, paskatinti ūkio augimą, e, darbą, didesnį darbo užimtumą. Dabartiniai fondai ar dabartiniai mechanizmai, tokie kaip Europos stabilumo mechanizmas, uh, rebesi į skaidrumo ir kitas taisyklės, kaip ir kiti visi e, instrumentai, kuriais prisidedama prie priimamų sprendimų demokratinio e, atsakomumo. Na, o dabar Kartu, kai kalbama apie tokius mechanizmus, tai taisyklės bus taikomos ir ne, euro, ir ne eurozonos valstybėms narėms. Tokios priemonės neturėtų uh, apriboti už eurozonos uh, ribų esančių valstybių narių uh, galimų uh, sprendimų. Ačiū, ponė Kuzmiuk. Toliau ponas Omardži, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Dešimties metų griežto taupimo politikos patirtis tai yra rodo, kad ES pralaimėjo. Čia tikrai nieko geresnio nebuvo sugalvota, Mm, buvo pasiūlyta sukurti Europos valiutos fondą. Tačiau neprižiūrint parlamentui, e, netliekant parlamentų šito fondo e, priežiūros, tai iš tikrųjų e, toks fondas tiesiog sugraus ES. Makrono ir Merkel uh, E, politiką, tai iš tikrųjų ne žmonėms skirta politika. Labai ačiū, brangus kolegos. Toliau. Eteridge. Ačiū, ponė pirmininkė. Kiek naudos atneš Europos valiutų fondas? Kiek naudingas? kai yra valstybių, organizacijų, įmonių, iš tiesų ekonominių sistemų, kurios vos išgyvena, e, kurios kovoja už išsilaikymą, mokesčių mokėtojų pinigai yra išmetami šiukšlyną. Pagalvokit apie tai, kaip padėsite toms valstybėms, kuriams eurozonoje pirmiausia yra. Tai yra labai reikalinga. Tos valstybės susideda iš organizacijų, įmonių, kurios kovoja nes eurozona yra įvedusi jiems labai daug e, apribojimų. Jūs privertėte juos taip kankintis. Ir dabar vietoj to, kad pripažintumėt, kad sistema neveikia, kad tos įmonės, tos ekonomikos turi pačios e, išsikapsyti iš tos padėties. E, jos nesusilaukia deramos jūsų pagalbos. Tai būtų e, E, kapitalizmas, tai būtų rinka. Jūs dabar paimat mokesčių mokėtojų pinigus ir bandot gelbėti tai, kas nepasiteisina. Aš man irgi patinka kitiems padėti. Aš esu mielaširdingas žmogus, mielaširdingų žmonių tarpe. Ir aš norėčiau, kad jūs visi suprastumėt, jog negalima kištis į rinką. Jūs uh, bandote kištis į jos funkcionavimą, švaistydami milijardus mokesčių mokėtojų pinigų neįgyvendinamiems projektams. Ir vėl tą darote. Ačiū. Toliau ponas Lebreton, minutė 30 iš EANA frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Eurozona yra trapus segmentas e, dalis e, valstybių narių priklauso ten, o tos valstybės yra labai skirtingos. Palyginkite Vokietiją ir Graikiją. Amerikietis ekonomistas Ciglits tai labai gerai paaiškino. Dabar rizikuojame, kad ta zona dar labiau nukentės per kitą ekonominę krizę. Todėl mes e, galvojame primesti privertinės saugumo priemonės. 2010 metais Europos stabilumo fondas buvo sukurtas, 2013 metais Europos stabilumo mechanizmas. Ir e, tai buvo padaryta tarp vyriausybinių principų. Ir dabar mes kalbame, kad viską reikia perkelti bendrijos lygmenį, Europos lygmenį lygmenį, kad viskas būtų labiau, dar labiau organizuota. Bus sukurtas dar vienas Europos organas, kuris nėra reikalingas. Čia yra bandomas į nacionalinį suverenumą kištis, o aš remiu suverenumą. Uh, E, tarptautinis valiutų fondas gali padėti valstybėms finansuoti reikalingas programas, bet dabar matome, kad privatizacija ir investicijos nevyksta taip, kaip turėtų, nes Europos taryba e, pasisako už e, multišali, daugiašališkumą. Ir aš pats dabar nenorėčiau, kad Prancūzija prisijungtų prie tokio fondo. Ačiū toliau, ponas Tolojan. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pabrėžti, kad jeigu ES nori sukurti finansinę priemonę, kuri leis padėti valstybėms narėms, kuriams pagalbos reikia, tai protingiausias sprendimas būtų perkelti Europos stabilumo mechanizmą iš tarp vyriausybinės sistemos į E, juridinę ES sistemą. Tai būtų palankus žingsnis, Europos komisija tai pasiūlė ir tame pranešime, apie kurį dabar e, kalbame, toks e, pakeitimas yra propaguojamas. Aš apgailestauju vis tik tai, kad taryba nusprendė nediskutuoti komisijos pasiūlymo, dėl komisijos pasiūlymo. Noriu pabrėžti, kad remiu pranešime pateiktus pasiūlymus. Naujasis Europos stabilumo mechanizmas turėtų būti atviras ir juo galėtų pasinaudoti ir tos valstybės narės, kurios neįeina į eurozoną, bet kurios privalo patvirtinti visas būtinas priemonės, kad e, visas, visus būtinus reikalavimus, kad galėtų prisijungti prie ES. Taigi mes dabar turime galvoti apie naujų galimybių atverimą valstybėms narėms. Yra valstybių narių, kurio, narių kurios jau nusprendė įsivesti bendrąją valiutą. Ir e, jų veiksmai turi atitikti Europos centrinio banko ir Europos komisijos keliam, keliamus veiksmų planus. Dar vieną dalyką norėčiau pasakyti apie šį pranešimą. Naujasis Europos e, stabilumo mechanizmas galėtų funkcionuoti kaip laikinoji apsauginė priemonė E, ieškant bendro vieno sprendimo. Tokiu būdu mes galėtumėm papildomai sustiprinti ES ba bankininkystės antrąjį ramstį. Labai ačiū. Pona Silva Ferrer, dvi minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ši diskusija tik patvirtina, kad Europos parlamentas nori, kad Europos stabilumo mechanizmo reforma padėtų E, pažangiau išnaudoti bendrai Europos bankų gelbėjimo fondą. Ir tai yra mūsų bendras tikslas. Mes turėtume nuveikti daugiau. Turime sukurti tokį stabilumo mechanizmą, kuris būtų iš tiesų europietiškas, kuris būtų įdėktas į bendryjų teisės bazę ir Europos parlamentas galėtų stebėti jo įgyvendinimą. Mes norime pabrėžti, kad uh, e, EVF turi išlikti autonomiškas prieš pasatant į trojkos principui. Mes turime uh, E, mes, manau, padarėme per daug padėdami valstybėms narėms, kurios turėjo pasimokyti iš praeities klaidų padarytų gavus paramą iš ES. Pasirūpinkime, kad būtų įvertintas socialinis poveikis ir ateityje į programas turėtų būti įtraukta papildomų priemonių to klausimu. Tiek aš norėjau pasakyti. E, aš tikiuosi, kad šis tarpinis pranešimas e, bus pažangesnis ir tikimės, kad taryba bei komisija išgirs parlamento e, poziciją, nes parlamentas atstovauja Europos piliečiams. Labai ačiū. Toliau panas Marijas. Vieną minutę jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Prirašyta labai daug dokumentų, kuriant Europos valiutos fondą kaip ir nekenčiamasis tarptautinis valiutos fondas. Šis fondas gali sugriauti daug valstybių ir bendruomenių. Paskutinė auka - Graikija. Graikijos žmonės buvo parklubdyti ant kelių. Lengviau geresnis sprendimas būtų kovoti su priežastimis, dėl kurių Europos valstybės žlunga, bankrutuoja. Turime pakeisti eurozonos politiką ir struktūrą. Europos, eurozona yra sukurta taip, kad ji tarnautų Vokietijos interesams. Eurozona yra tarsi tramdomieji marškiniai. E, tie marškiniai yra stabilumo susitarimas. Be to yra reikalaujama labai griežtų biudžetinių korekcijų. Europos centrinis bankas turėtų būti decentralizuotas, jo turėtų nebelikti, valstybės narės turi atgauti valiutų piniginį suverenumą ir e, tam tikrų laipsnių jos galėtų dalyvauti ECB kapitale. Ponas Rozatį, pirmininkė kolegos, aš visų pirma norėčiau pasveikinti Europos komisiją, parengus tokį pranešimą. Aš esu įsitikinęs, kad mes žengėme svarbų žingsnį į priekį, stiprindami ekonomikos ir pinigų sąjunga Europos Sąjungoje. Europos e, pinigų fondo tikslas, atsiprašau, valiutos fondo tikslas yra pakeisti Europos stabilumo mechanizmą. Jį tarsi sugerti, e, nes e, yra teigiama, kad tai būtų veiksmingiau šis žingsnis užpildytų labai svarbu eurozonos valdymo sistemos e, svarbę spragą. Kokie bus uždaviniai? Visų pirma, EVF teiks parmą valstybėms narėms, kurios išgyvena finansinių sunkumų. Būtų galima sakyti, kad ESM tokį vaidmenį atlieka. Tačiau aš norėčiau paaiškinti, kad e, šį kartą parama bus teikiama veiksmingiau ir sparčiau. Kitas uždavinys E, tas fondas bus tarsi atsarginė priemonė, saugiklis į finansinius sunkumus pateikusiems bankams. Taigi atsiras galimybė finansavimą teikti ir valstybėms narėms ir bankams. Ir galų gale baigsis tas užburtas uh, ratas, per kurį susisieja valstybių biudžetai ir bankai. Fiskalinių požiūrių EVF bus neutralus. Jis uh, E, bus pakankamai garantijų, kad tas fondas netaptų nuolatinė mokėjimų sistema. Pranašumų bus ir daugiau. Vyriausybėms ši sistema bus žymiai veiksmingesnė, kadangi EVF bus reglamentuojamas ES teisės aktais, sprendimų prieimimo procesas bus žymiai greitesnis ir e, į krizės valstybėse narėse bus galima sureaguoti operatyviau. Na ir dar vienas komentaras dėl išlygos Neturėtų būti sakoma, kad TVF bus konkurentas su EVF. Aš norėčiau, kad Europos komisija sukurtų tokią sistemą, kuri valstybėms ir toliau leistų pasinaudoti tarptautinių valiutos fondų kaip tarptautinė finansavimo institucija. Labai ačiū. Toma, vieną minutę. Merci, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė. 2008 metų finansinė krizė parodė, kokiu e, rimtų padarinių gali atnešti neišbaigta ES, nes ji suteikia kapitalo laisvę ir neužtikrina ekonominio solidarumo mes suprantame, kad reikia integruotos valiutos ir pinigų politikos. Aš noriu padėkoti pranešėjams už labai gerai atliktą darbą ir džiaugiuosi, kad šiame tekste yra numatytos garantinės priemonės, kurios leis koordinuoti ekonominės krizės, jeigu jos iškiltų valstybėse narėse. Ir bus galvojama ne tik apie valstybės narės gerovę, bet ir apie visą eurozoną. Deja, to Europos valiutos fondo sukūrimo principas tarp vyriausybinis, tai ir nulėmė Europos stabilumo fondo taisyklės. Europos parlamentas šiame e, fonde, negal, šio fondo valdyme negalės dalyvauti, kontrolės taip pat neturėsime. Ir matėme, kad tai gali būti rizikinga, kaip kad matėme Graikijos ekonominės krizės atveju. Be skaidrumo, be demokratinio aktyvumo e, be e, mokėtojas sprendžia logikos, nepasieksime gerų rezultatų. Vėlgi turėtumėm prisiminti, kad tokia politika gali turėti žalingo, žalingų padarinių viešuosiams paslaugoms ir neturtingiausiams visuomenės grupėms. Ačiū toliau, ponas Tomačič, vieną minutę. Pone Tomačič, labai ačiū, ponė pirmininkė. Nuo pat pradžios šiame pranešime Atsiprašau, šio pranešimo pačioje pradžioje yra pasakyta, kad euro įvedimas yra vienas iš didžiausių pasiekimų Europos e, Sąjungoje. Bet galbūt priklausys nuo to, ką paklaus, ko paklausite. Paklauskite italų ar graikų. Euras jiems buvo naudingas, nes tik papildomai centralizavo Europos Sąjungą ir sumažino judėjimo laisvę valstybėms narėms. Tas pats galėtų būti pasiekta su Europos e, valiutų valiutos fondu. Jeigu ESM virs EVF, tai nebus daug logikos. Per didelę finansų krizę tai būtų visiškai nelogiška, nes Europa turi būti atsparesnė. EFF iniciatyvos tikslas - paversti krizių mechanizmus nuolatiniais, taškuo nuolatiniu. Ir tokiu būdu būtų finansinės paramos teikimo metodams vadovaujama. To tikrai nereikia. Ačiū. Toliau ponė Pietikainen, dvi minutės. Eurooppalaisen valuuttarahaston perustaminen on looginen ja... Europos valiutos fondo sukūrimas yra logiškas žingsnis pirmin, logiškas Europos stabilumo mechanizmo tesinys, o stabilumo mechanizmas buvo įsteigtas po uh, E, finansinės euro krizės, kai pastebėjome, kad valstybės narės savo e, norų negali pasirūpinti e, užtikrinti stabilų augimo pakto įgyvendinimą. Be to, finansų ir ekonominė krizė parodė valstybių finansinių gebėjimų ribotumą. Šeštasis ir penktasis paketai yra labai svarbus ir labai svarbu, kad EVF taptų ateityje nepriklausomų veikėjų, galinčių veikti pagal ES teisės aktus, e, nepaklūstant valstybių narių sprendimams. Tai turėtų būti oficiali instancija, priimanti oficialius sprendimus, vadovaudamasi taisyklėmis, dėl kurių mes visi kartu susitarėme. Man atrodo, kad tai būtina, jeigu pažiūrėtume į ilgalaikį stabilumą. Norėčiau e, nuoširdžiai paklausti, ar jūs tikrai manot, kad valstybės narės gali priimti sprendimus vadovaudomasis tokiais pačiais e, kriterijais, kai kalbame apie paramos paketą Vokietijai, Kiprui, Maltai ar kam kitam. Ar tikrai visoms galėsim pritaikyti tuos pačius kriterijus? Mes norime tokio mechanizmo, kuris galėtų būti prognozuojamas rinkoje, be to mums reikia valiutos fondo ilgalaikiai perspektyvai. Mums reikia tokio fondo, kuris būtų nepriklausomo statuso, nejaustų jokio spaudimo iš valstybių narių. Taigi esame tie, kas esame, toks jų sprendimų prieimimo procesas. Ir logiškai galvojant, man atrodo, dabar yra žengtas žingsnis į priekį. Bandome išbristi iš stabilumo raugimo pakto sukurtos painiavos, tačiau darbo nuveikti dar liko. Uh, ir Europos valiutos fondas turi būti sukurtas e, atskiriančiai nuo Europos valiutų sąjungos. Labai ačiū. Ponas Gajer, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Ir e, sveikiname Jūs, kad galite kalbėti tiek daug kalbų. Ponios ir ponai, komisijos pasiūlymas įdėkti e, e, Europos stabilumo mechanizmą pagal ES teisę yra vienintelė garantija. Ir taryba neturėtų šios svarbaus klausimo atidėlioti dar toliau. Dabartinė eurozonos valdysenos sistema reikia toliau plėtoti ir mums reikia stabilumo funkcijos, e, kad mes galėtume absorbuoti asimetrinius šokus. Tai turi būti visos architektūros dalis Mums reikia pritaikyti atitinkamas struktūras ir tai reiškia, kad Europ, e, Europos e, biudžetas gali veikti tik tais turint e, daug, tik tais daugiametinės finansinės programos kontekste. Jų Mums reikia tinkamų išteklių, jeigu norime pasiekti rezultatų. Negali būti jokių tabų, e, kad e, e, kalbant apie tai, jog Europos biudžete turėtų atsirasti tikri ištekliai. Mums reikia skaitmeninio mokesčio ir sandorių mokesčio, kurį galėtume panaudoti, kad padidintume ES biudžetą. Dėkuoju, ponas Kelly, prašom. Dėkoju. Aš sveikinu tai, kad bus įsteigtas. Aš sveikinu tai, kad yra įsteigtas um, ekonomikos Europos valiutų, valiutos fondas. Ir jis turėtų turėti didesnę atsakomybę už tai, kad būtų vystomos finansinės paramos e, programos. Tačiau labai svarbu, jog sprendimų prieimimas liktų griežtai valstybių narių rankose. Kitas ES biudžetas gali paspartinti ES augimą ir taip padės tapti svei, mums sveikesnė visuomenė, pagerins visų piliečių gyvenimą. Aš manau, kad Europos ateitis turėtų būti paremta finansiniu stabilumu. Prioritetas turi būti e, skirtas bankų sąjungos užbaigimui ir be to reiktų pabrėžti E, kapitalo rinkų sąjungos e, plėtrą. Tai turi būti panaudota, kad būtų sukurtas naujas e, verslo finansavimo mechanizmas ir tai papildytų investicijų planą. Aš sveikinu šiame, šiame šią pranešime pasiūlytas nuostatas. Ir aš manau, kad e, e, šie mechanizmai turi būti prieinami e, visoms valstybėms narėms, ne tik eurozonos. Aš tikiuosi, kad mes turėsime pakankamai patirties, kad galima būtų įvertinti valdysenos struktūrą. Aš sveikinu iniciatyvą, aš Žinau, kad taryboje procesai vyksta labai lietai ir pirmą kartą parlamentas parodė iniciatyvą, kuri e, pasitarnaus piliečių interesams. Dėkoju. Dabar suteikiu žodį ponui Sant. Vieną minutę. Pažanga steigiant Europos valiutos fondą bus problemiška. Tol, kol nebus uh, Mm, išspręsti pagrindiniai kliuviniai. Reikalingos institucijos, kurios prižiūrėtų e, operacijas ir apgintų e, nuo e, krizių. Tačiau vis tiek valstybės narės smarkiai nepasitikė tuo, kad pasiūlymai gali baigtis federalizacija. Jie to nenori ir mano, kad to nereikia. Norint užtikrinti, kad e, Europos valiutos fondas būtų integruotas į bendruomenę, e, reikia pašalinti kliūtis. Pranešime sakoma, kad tarp vyriausybinis mechanizmas sulėtins e, šio fondo steigimą. Tačiau manome, kad reikia padaryti tikrai daug ir reikia dar daug padaryti pažangos. Dėkoju. Dabar kolega Scheinfeld dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Tai, tai įtakoja ekonominę plėtrą ir efektyvumą ir kyla klausimas, ka, kada augimo nebuvimas tampa recesija. Nuo to kenčia piliečiai ir tai yra didžiausia gėda. Europos Sąjungai reikia stipraus mechanizmo, kuris stabilizuotų finansinius sviravimus. Europos Sąjungos valstybės narės turi gauti paramą recesijos nuosmukio metu. Taigi stabilizacijos mechanizmas ir mm, Europos valiutos fondas galėtų įspręsti šias problemas. Aš neketinu kabinėtis prie fondo pavadinimo, yra svarbesnių dalykų, pavyzdžiui, kompetencijų perkelimas arba vienbalsiškumas, arba e, e, pereimas prie kvalifikuotos daugumos balsavimo. Kitas svarbus klausimas - kas bus paramos gavėjas iš Europos valiutų, valiutos fondo. Europos valiutos fondas turėtų užtikrinti apsaugos mechanizmą struktūriniams fondams. Aš manau, kad šis mechanizmas turi būti nuolatinis ir turi būti e, įsišaknyjęs ES e, struktūrose. Tik tada veiksime efektyviai. Dėkoju, kolega. Dabar kolega Vaiterė. Dvi minutės, prašom. Dėkoju. Gerbiami kolegos, aš noriu pasveikinti pranešėjus ir išsakyti e, pasite, džiaugsmą tuo, kad mes aktyviai dirbame su politiniais uh, jautriais klausimas. Taryba dar net nepradėjo su jais dirbti. Aš palaikau Europos stabilumo mechanizmo reformą. Yra labai svarbu e, jį reformuoti, sukurti e, priemonės, kaip įveikti potencialią ekonominę krizę. Tik 19 ES valstybių narių priklauso eurozonai ir dėl to sunkiau bendradarbiauti ekonomiškai ir valiutų prasme, jeigu įvyksta ekonominė recesija mes turime sukurti tokį bendradarbiavimo modelį, kuris paleis, leis visoms valstybėms narėms sukurti greitus, efektyvius paramos sprendimus. Komisijos pasiūlymas yra geras pagrindas tokiam modeliui. Europos valiutos fondas nepriklausomai nuo jo pavadinimo, kuris yra integruotas į ES teisinę bazę, e, bus labai svarbus padedant valstybėms, sugrėstoms valstybėms narėms. Ir labai svarbu, kad valstybės narės turėtų sprendimo e, teisę. Tačiau šiandieną nėra, to nėra pakankama. E, jeigu mes sieksime skaidraus, sprendimų prieimimo procesą, mes galėsime išplėsti stabilumo mechanizmo priemonių asortimentą ir portfelį. Ir išplėsdami tą portfelį e, mes turėsime pasiekti pusiausvirą tarp solidarumo ir valstybių narių atskaitomybės. Valstybės narės patiriančios sunkumų turės prisimti didesnę atsakomybę dėl savo pačių piliečių ir kitų valstybių narių piliečius. Sutinku, kad formuojant Europos stabilumo mechanizmą svarbu pabrėžti, jog reikia palaikyti ne bankus, o valstybės narės. Mes turime būti sąžiningi ir atskaitingi ir atviri mūsų piliečiams. Mes matome, kad labai dažnai tarp valstybių narių nuomonė skiriasi, tačiau tai puikiai galimybė reformuoti mechanizmą ir pasiekti gerą rezultatą. Ačiū. Labai ačiū gerbiamas, gerbiama kolegė. Dabar nėra ne vieno prašančio pasakyti spontaniškai, tad iš karto suteiksiu žodį vicepirmininkui, ponui Dombrovskijui. Pone pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai, labai įdėmiai klausiausi jūsų išdėstytų nuomonių ir kartu buvo kalbama apie e, Europos pinigų sąjungos gilinimą. Mes galim pritarti Europos pinigų ir ekonominės sąjungos e, e, architektūrai. Mūsų galva Europos valiutos fondo pasiūlymas yra žingsnis tinkama linkme. Paaiškinau. Iš tikrųjų, tai suteiks tai išeis į naudą, nes tokiu būdu valstybės narės patiriančios krizę galės gauti paramą, bus geriau galima prižiūrėti e, Europos finansų sistemą ir taryba bei komisija čia e, labai svarbu vaidmenį atlieka. Kartu bus geresnė atskaitomybė ES lygių, pagerės demokratinis legitimumas veiksmai to fondo susiję bus ne vien su atskiromis valstybėmis narėmis, tai bus e, su visa euro zona. Kartu tai padės e, pagerinti skaidrumą. E, kartu pabrėšiu Europos valiutos fondo įtraukimas į, Europą, į, į bendrą struktūrą irgi bus teigiamas dalykas. Dabar, e, žvelgiant iš ilgalaikės e, ir trumpesnės perspektyvos, tai aišku, valstybės narės turės laikytis įgaliojimų, kuriuos randame ES sutartyse. Ačiū labai. Labai ačiū, ponė komisijos vicepirmininkė. Ir dabar žodį suteisiu, suteiksiu pranešėjui, ponui Mankai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti e, kitam pranešėjui Pedro Silva Pereira, su kuriuo mes gerai dirbom. Ačiū šešėliniams pranešėjams, ačiū e, visiems žmonėms, kurie prisidėjo prie šio pranešimo. Valstybės narės pačios negali įveikti sisteminių, e, sisteminės krizės veiksnių. Nes e, kalbam apie daugia nacionalinius klausimus, ta, ta, tas jau buvo pasakyta. Tad e, visi, visus regionus, ištisus regionus valstybės narės gali paveikti e, finansinės krizikos ir, krizės ir į jas atsakyti reikia tam tikros priemonės. Europos stabilumo mechanizmas e, jau pasiteisino atsakydamas į ekonominės krizės. Ir čia šiuo atveju kalbama apie jo veiksmingumo didinimą. Todėl mes pageidautume, kad būtų atlikta e, reforma, veiksminga e, šio dabartinio mechanizmo reforma, kad Europos stabilumo mechanizmas uh, E, iš tikrųjų vaidintų deramą vaidmenį ateityje. Čia neverta ne kalbėti apie individualizmą, nes finansinės ekonomikos problemas reikėtų spręsti bendromis ES pajėgomis. Labai ačiū kolega Manka, tad e, tokiu būdu baigiam diskusiją šiuo klausimu. Balsuojama dėl šio pranešimo bus rytoj. Toliau priejom prie pono Piper pranešimo konkurencijos apsauga oro transporto sektoriuje. Nedelsdamas žodį suteiksiu pranešėjui, ponui Piperiui. Prašom. Ja, dank. Dėkoju, pirmininkė. E, gerbiami ponios ir ponai. Mes esame laisvės Europa, vertybių Europa. Ir esame tokia Europa, kuri pasisako už sąžiningą konkurenciją ir esame tokia ES, kuri yra stipri tik tais tada, kai ji veikia kartu. Amerikos um, E, e, Amerikos e, tai, muitai mokami Europos automobiliams ar Kinijos dempingas mūsų aliuminio atžvilgių mums nepadeda. Ir aišku, tai veikia tik tais turint tinkamas sutartis, sąlygas, mes turime priekybos susitarimus tarp ES ir visomis pasaulio šalimis. Ir mes turime dabar naują 868 reglamentą, kuriuo siekiame užtikrinti e, tai, e, jog būtų e, tinkamos konkurencinės sąlygos. Ir žinome, kad daugelis PPO taisyklių dabar nebegalioja. Kodėl? Todėl, kad žinome, kad pavyzdžiui, oro bendrovės daugelėje valstybių narių valstybės yra, valstybių yra